pagal 138 taisyklę, pagal supaprastintą procedūrą dėl Europos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo 2009 m. lapkričio mėnesio potviniai Airijoje. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsuojame dėl pono Bogė parinkto pranešimo. Prašau balsuoti. Dar galima balsuoti. Pėras psifovorijas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikiname pono Biogė. Toliau. Ponios Matera. Pranešimas. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skirimas. Prieš parakalo. dėl posėdžio vedimo tvarkos. E Puiku, kad mes balsuojame dėl šio pranešimo, tačiau ponas Dolis visiškai neteisingai, kai ką pasakė, šešių procentų mokestis tikrai nenubaus Niderlandus. Mes manome, kad tai yra visiškai nepriimtina, kad apie tai yra kalbama. Mes Niderlanduose manome, kad su mumis elgimasi tikrai neteisingai.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 Brangus kolegos, paskutinėje pirmininkų sueigoje nusprendėme į darbo tvarkę šiandieną įtraukti materą pranešimą. Ir niekas nepaprašė, kad tai būtų įtraukta į darbo tvarkę. Vienintelis dalykas, vienintelis klausimas, kurį kelia pirmininkas, yra toks. Ar prieš tokį, apie tokį žmogų dar diskutuosime atvirai, taip kaip įpratę esame daryti per penkerius metus. Būtent tokį klausimą uždaviau ketvirtadienį ryte ir jeigu e, taip balsuosime, tai mūsų darbo metodas pakis. Ačiū Jums uždėmesi, viskas, ką norėjau pasakyti. Προχωράμε τώρα στην ψηφοφορία της πρώτης έκθεσης της κυρίας. Ar galime tęsti balsavimą? Gerai, tuomet balsuojame dėl ponios Matero pranešimo Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skirimas. Pone Matera nori kažką pasakyti. Prašau, ponė. Grazie, prezidente. Gentili kolegi, oggi siamo Ačiū pirmininkė, brangus kolegos. Šiandieną turime balsuoti dėl e, Niderlandų pagalbos paketo, kur buvo prašyta prisitaikyti prie globalizacijos padarinių dėl 10,5 milijonų eurų. Tai buvo suma, kuri e, iš ES biudžeto fondų skiriama ir kuri būtų e, skirta palaikyti vykstantiems darbams. Šitas prašymas rizikuoja būti užblokuotas, kadangi biudžetas 2011 metams dar nėra patvirtintas ir jeigu e, nuo, nuo sausio jis įsigalios, tai tada padaryti tų pervedimų e, neišeis. Dėl to, kadangi sunki konjunktūra visoje ES, parlamentas norėtų, kad, Euro, e, kad valstybės kaž, prisimtų kažkokią tai atsakomybę, nes jos priešinosi e, tokiam e, biudžeto, biudžetui, kad jis būtų priimtas e, taryboje. Tokiam griežtam biudžeto prieimimui priešinosi. Nu- Dėkuoju. Taigi, vardinis balsavimas dėl pirmojo panios Matera pranešimo. Dėl lėšų skirimo Šiaurės Bramanto ir Pietų Olandijoje. Prašau balsuoti. Peras Šoforijas. Balsavimas baigtas. Šis pranešimas patvirtintas. Toliau balsuosime dėl kito panios Matera pranešimo. Vėlgi dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skirimo, dėl 18 skyriaus ir lėšų skirimo Niderlandams. Prašau balsuoti. Vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Šis pranešimas patvirtintas. Toliau balsuojame dėl Materos pranešimo dėl Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skirimo Limburgui. 18 skyrius, vėlgi vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Peras Fivorijas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau balsuojame dėl kito ponios Materio pranešimo dėl Europos pristatymo prie globalizacijos pirinių fondo lėšų skirimo Gelderlandui ir Overreiseliui. Prašau balsuoti. Peras Suforijas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau balsavimą atvykiu kitą materijos pranešimą. Europos pristatymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skirimo Šiaurės Olandijai ir Utrechtui. Vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dar vienas ponios Matera pranešimas dėl Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skirimo Šiaurės Olandijai ir Pietų Olandijai. Prašau balsuoti. Peras Soforijas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikiname ponio Matera. Toliau balsuosime dėl pono De Castro pranešimo dėl pagalbos skiriamos pagal Vokietijos alkoholio monopolijos sistemą. Prašau balsuoti. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Peras suforijas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikiname poną De Castro. Toliau balsuojame dėl Moreiros pranešimo dėl bemučio režimo nurodytoms farmacinėms veikliosiams medžiagoms turinčioms pasaulio sveikatos organizacijos tarptautinį prekės ženklų neregistruotą pavadinimą. Vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikiname poną Moreirą. Toliau balsuosime dėl pono Rol pranešimo. Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimą dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje. Kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. Toliau ponio Rol pranešimas dėl Europos bendrijų Ferrero vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Toliau balsuosime dėl dar vieno pono rol pranešimo dėl Europos bendryjų ir Japonijos mokslinio technologijų bendradarbiavimas už, prieš, susilaiko. Patvirtinta. Dar vienas rol pranešimo dėl Europos ir bendryjų ir Jordanijos susitarimo. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Patvirtinta. Sveikiname poną Rolių. Toliau balsuosime dėl Petrao Nevės pranešimo dėl žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo tarp ES ir Saliamono salų. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Toliau balsuosime dėl pono Kaza pranešimo dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos ir nuostatos dėl minimalus standartinio tarifo taikymo trukmės. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Toliau balsuosime dėl pono Balts pranešimo dėl Europos Centrinio banko 2009 metų metinės ataskaitos. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Patvirtinta. Toliau. Pono Eller pranešimo dėl civilinio ir karinio bendradarbiavimo bei civilinių ir karinių pajėgumų tobulinimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Toliau balsuosime dėl Bilbao Barandika. Dėl ilgalaikio Biskajos įlankos europinio ančiųvių išteklių ir jų žvejybos būdų valdymo plano. Man atrodo, kad pranešėja norėtų kažką pasakyti, prašau. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Ačiū, pirmininkė. Norėjau pasakyti tik tiek, kad e, žuvininkystės komitete balsavau prieš pranešimą. O tai padariau todėl, kad manau, jog kai kurie e, pakeitimai e, suderinti su sektoriumi nebuvo patvirtinami. Patvirtinti. Tačiau man svarbiausia atrodo turėti ančiuviams ilgalaikį planą ir dėl to e, E, aš norėčiau paprašyti tarybos pritarti mūsų parlamento sprendimui, kuris yra paremtas e, bendrų sprendimų prieimimu. Būtų labai gerai nustatyti datą dėrybų pradžiai, nes jeigu tokios datos nenumatysime, tai tada nukentės visas žuvininkystės sektorius. Ačiū. Pitropys 1 με 36. Ποιοι είναι υπέρ. Pakeitimai nuo 1 iki 36, kas už, prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Toliau, visa, dėl viso pakeitimo, dėl viso pranešimo, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Dabar vardinis balsavimas, dėl rezoliucijos balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikiname Pone Bilbao. Toliau balsuosime dėl pono Galagero pranešimo dėl daugiamečio vakarų Atlanto paprastųjų siauryžių išteklių naudojimo žvejybos plano. Komitetas pateikė pakeitimus nuo 1 iki 8, nuo 10 iki 19, nuo 21 iki 28. Kažkas paprašė žodžio, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Aš pažymiu, kad 29 pakeitimas buvo atsiimtas socialistų dėl priežasčių, kurie, kurios man yra visiškai nesuprantamos. Tam, kad mes galėtume tinkamai balsuoti, aš norėčiau, liberaldemokratų frakcijos vardu, norėčiau pasakyti, kad mes perimame šį pakeitimą ir teikime jį savo vardu. Aš manau, kad jis yra labai rimtas. Ir aš noriu paaiškinti nariams, nes šis dalykas yra gan sudėtingas. Ir mes todėl norime atmesti socialistų pakeitimą ir pritarti APP e e, pranešimui. Nes e, jei aš siūlau balsuoti prieš EPP pakeitimą ir aš manau, kad reikia palaikyti socialistų pakeitimą dėl priežasčių, kurios yra gal geriau suprantamos Europos pietuose. Pone Galgerį, jūs uh, e, e, elgitės pagal 159 taisyklės penktą punktą ir jūs teikėte 29 pakeitimą. Tai reiškia, kad mes dėl šio pakeitimo turėsime balsuoti. Taip? Gerai, tuomet galime tęsti balsavimą. Balsavimą pakeitimą dėl nuo 1 iki 8, nuo 10 iki 19, nuo 21 iki 28, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Toliau 30 ir 31 pakeitimai. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Patvirtinta. Gal galima būtų patikrinti balsavimo rezultatus dėl šių pakeitimų. 30 ir 31 pakeitimai. Prašau balsuoti. Liksi favorės. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Tai reiškia, kad 9 pakeitimas atkrenta, atkrenta ir 29 pakeitimas. Toliau balsuojame dėl, viso, dėl šio pakeitimo su visais patvirtintis, dėl šio pasiūlymo su visais patvirtintis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Toliau vardinis balsavimas dėl rezoliucijos. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikiname poną Galagirį. Toliau balsuosime dėl Grobarčiek pranešimo dėl draudimo atrinkti geriausias žuvis ir paprastųjų upinių plekšnių ir paprastųjų otų žvejybos Baltijos jūroje, Beltų ir Zundos sąsiauriuose apribojimų. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, patvirtinta. Dabar pasiūlyma, visas pasiūlymas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Toliau rezoliucija, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Susivorės. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikinau pranešėja. Toliau balsuojame dėl Ferreiros pranešimo dėl svetimų ir nevietinių rūšių naudojimo akvakultūroje. Septynioliktasis pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Rezoliucijos visais pakeitimais kas už, Rezoliucija su patvirtintais pakeitimais, kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. Aštuonioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Toliau balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos projekto vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikinu poną Ferreirą. Gerbėjai kolegos. Kaip jums yra žinoma, 12 val. pas mus atvyks Gruzijos prezidentas. Man atrodo, kad mes turime dar laiko tam, kad balsuotume dėl pono Rapkai pranešimo. Po to padarysime pertrauką, galėtų įvykti iškilmingas posėdis. Ir dėl visų likusių dokumentų balsuosime po iškilmingo posėdžio. Dėkoju, dėkuoju už Jūsų bendradarbiavimą. Taigi, pono Repkai pranešimas, jam yra pateikti keli pakeitimai, kas už pakeitimus nuo 1 iki 11, 12, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Ne? Jūs prieštaraujate? Gerai, dvyliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Septynioliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Dvidešimt antrasis pakeitimas e, a, dėl trijų dalių balsuojame. Dėl pirmoji dalis. Kas už? kas prieš, susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. 36 pakeitimas. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Pėrašų. Balsavimas baigtas. Atmesta. 25 pakeitimas. Važdinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 33 pakeitimas ir 31 pakeiti, pakeitimai atkrenta. Toliau 39 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 37 pakeitimas. Kas už? Prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Tai reiškia, kad 27 pakeitimas atkrenta. Toliau balsuojame dėl 28 pakeitimo. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Πέρας ψηφοφορίας. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Tai reiškia, kad 34 pakeitimas atkrenta. Toliau balsuojame dėl 35 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Toliau 38 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Jūs norite, kad pasitikrintume balsavimo rezultatus dėl šio pakeitimo. Gerai, balsuojame elektroniškai. Dėl 38 pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Šis pakeitimas atmestas. 14 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. 30 pakeitimas atkrinta. Toliau 16 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 31 pakeitimas atkrinta. 32 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 32 pakeitimas. Man atrodo, kad patvirtinta. Tačiau galime balsuoti elektroniškai. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Šis pakeitimas patvirtintas. Toliau balsuosime dėl viso pasiūlymo su visais patvirtintais pakeitimais. Kas už? Prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Toliau balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos vartinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikinu poną Rapkai. Laukiame Gruzijos prezidento ir po jo kalbos tęsime balsavimus. Dėkuoju.